bien, je vous propose de. Gerbiami kolegos, siūlau pradėti komiteto posėdį. Vyks trečiasis mūsų posėdis. Ir norėčiau pateikti mūsų, mūsų darbų susibūtiną informaciją. Norime įsitikinti, kad visi pritarė darbo atvarkiai, ar nieks nenorėtų pasakyti pastabų. Atrodo, kad tokių nėra, tad dėkoju, laikysim ją patvirtintą. Vertimas į 16 kalbų yra patvirtintas. E, man atrodo, kad su lenkų kalba iš pradžių buvo problemų, bet dabar viskas yra išspręsta. Į meeting aplikacijos, aplikacijų galima rasti reikiamus dokumentus, transliuojamas mūsų posėdis yra internetu. Mes Salėje matysime dvi komandas filmavimo, ponia Ubuš. E, turi svečių, kurie filmuos posėdį Vokietijos pirmajam kanalui ARD. Aš turėčiau, kaip jau sakiau, skaidrumo labui E, jums apie tai pranešti ir abi filmavimo komandas, kur yra dar viena, kaip jau sakiau, primsime jau savo posėdį, jie čia dirbs. Kitas dalykas, apie kurį norėčiau informuoti, apie kurį mes kalbėjome su koordinatoriais, šios dienos posėdis e, vyks klausimų forma ir mes tuos klausimus renksime taip, kad būtų galima mūsų darbo turinį peržiūrėti pakartotinai. Tad viską, visus dokumentus sukelsime į mūsų komiteto posėdį ir maždaug dvi savaitės po mūsų posėdžio tu, tie dokumentai bus pateikti originalo kalba visi. Taip kaip kalbėsite, tai bus ir pateiktas tas pasisakymas, o paskui vertimas į anglų kalbą bus pateiktas šiek tiek vėliau mūsų tinklalapyje. Na ir galiausiai penktas dalykas, apie kurį noriu informuoti ir kuris yra svarbus, yra štai koks nuo rytojaus didesniam skaidrumui užtikrinti. Tie, žodini, tie raštų pateikiami klausimai, e, kuriuos teikiame ir atsakymai, kuriuos gauname, taip pat bus pateikti rytojaus dieną po komiteto posėdžio mūsų komiteto tinklalapyje. Visą tai, kaip jau sakiau, didesnio skaidrumo labui. Kad tie, kas domisi mūsų darbu, galėtų matyti, kaip atskiri klausimai yra nagrinėjami ir kad galėtume visi kartu geriau siekti mūsų tikslų susijusių su pesticidais. Ačiū už jūsų dėmesį šiems informavimo dalykams. Na, o šiandien, kaip nusprendėme su koordinatoriais, mes pasikvietėme keturis svečius, jums netrukus juos pristatysiu. Darbo metodas lieka toks pat, bet norėčiau patikslinti šį beitą, nes pastarojo mūsų koordinatorių posėdžių metu mes kalbėjom apie tai. Mes pasirinkome vadinamąjį ping-pongo metodą. Klausimas, atsakymas, tokia forma bus dirbama. Aš frakcijoms pageidaujant, labai atidžiai stebėsiu, kad būtų teikiamas vienas klausimas per minutę, kur jums skirta. Ir e, iš pradžių pasisakys bendra pranešėjai, paskui šešieniai pranešėjai ir paskui koordinatoriai ir paskui komitetų nariai galės pasisakyti pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. E, po minutę bus skiriama klausimų užduoti bendra pranešėjams, pranešėjams ir koordinatoriams, gal vicepirmininkams. Norėčiau pasakyti, kad jie gali taip pat dalyvauti antrojoje diskusijos dalyje, kai, kai bus taikoma spontaniško pasisakymų procedūra. Kiekvienam yra skiriama minutė paklausti. Be abejo, tas metodas atrodo pakankamai toks e, griežtas, bet Visa tai yra tai, kad visiems, tam, kad visiems būtų patogiau dirbti. E, mes šiandien turime keturis prelegentus, tad iš karto turite pasakyti, kam yra skiriamas klausimas. Kai užduodate bendro pavyzdžio klausimus, kurie yra skirti triems, trims ar keturiems svečiams, aišku, prarandama daug laiko, nes e, nebeužtenka atsakymui laiko. Ir tuomet atimama galimybė iš visų pasisakyti, nebe visi turi galimybę paklausti komitetą. Minutė skiriama vienam klausimui. E, ir kviečiu įvardinti visais atvejais, kam skiriate savo klausimą. O atsakymų skiriamos bus dvi minutės. Ir dar kartą noriu patikslinti, kad jeigu jums atsakymas netinka, jūs turite dar pusę minutės patikslinti klausimui, paaišk, paprašyti paaiškinti, pateikti papildomą informaciją. Tikiuosi, kad visiems viskas aišku. Ir seksiu, kad tų taisyklių būtų laikomasi. Tikiuosi iš jūsų bendros kolektyvinės tokios drausmės ir tikiuosi jūsų išmitingo supratimo. Noriu padėkoti mūsų uh, prelegentams, kurie teigiamai atsiliepė į mūsų uh, kvietimą. Ponas Azulė atvyko iš AECPA, e iš BFR atvyko ponas Hensel. Uh, Jis kalbės BFR vardu ir Global 2000 vardu kalbės ponas e, e, Bočer, e, GKI vardu kalbės ponas Beckhaus. Jūs žinote, koks, kaip vyks mūsų darbas. Kiekvienam prelegentui skirta pasisakyti 10 minučių. Mes su sekretorietu šiek tiek papasakom jūs apie tai, kokios taisyklės bus taikomos, 10 minučių pasisakysite, e, ta tvarka, kaip jūs išvardinau. Ir kai jau paskutinis reagentas pasisakys, pradėsime klausimų atsakymų seansą. Taip, kaip jau sakiau, jis vyks tokia tvarka, kaip aš paaiškinau. E, pranešėjai, šešėliniai pranešėjai, koordinatoriai, galiausiai visi kolegos e, iš komiteto galės klausyti. Taigi, taisyklės aptarėme padėkas visas išsakėme už atvykimą ir dabar pereikime prie konkrečiosios darbų dalies. Dabar norėčiau iš karto suteikti žodį ponui Azolė. Jis kalbės ECPA e, vardu. Ir e, bus kalbama mūsų aptariama tema. Dar kartą ačiū, kad atvykote ir žodis jums. Paspauskit mygtuką, jokio samokslo čia nėra. Gal iškilo kokia techninė problema, to jūs viskas išsiaiškinsim, pasitikinsim. Pone pirmininkė, ačiū. Generi, gerbiami komiteto nariai, norėčiau pradėti nuo padogos, padėko žodžių jums, mūsų pramonės e, šakos vardu, kad pakvietėte mus dalyvauti šiuose klausimuose šiandien ši tema labai svarbi, kaip tvirtinami pesticidai Europoje. Tai yra labai svarbus dalykas dabarčiai ir ateičiai. Mes suprantame ir klausome, e, koks yra susirūpinimas išreiškiamas ir mes norime e, vaidinti mums tenkantį tai vaidmenį ieškant sprendimų tiems, kurie nežino, kas yra augalų apsaugos asociacija Europoje, noriu pasakyti, kad mūsų asociacija 23 uh, stambes kompanijas, kompanijas didesnės ir mažesnės, turime ir mažų vidutinių įmonių, ir mažesnių, kurios visos yra susijusios su um, pesticidais arba augalų apsaugos priemonėmis. Norėčiau pristatyti taip pat šalia manęs esančią kolegę Emma Jenkins. Uh, Ji yra reguliavimo ekspertė e, dirbanti vienoje iš mūsų e, narių. Eva 23 metus darbo patirties turi mūsų aptariamoje srityje ir ji puikiai žino, kokia kompleksiška, sudėtinga yra ES reguliavimo sistema. Ir ji galės irgi padėti atsakyti visus klausimus, e, kuo detaliausius apie mūsų asociaciją ir apie mūsų sistemą. Norėčiau pristatyti ir aš, esu Jean-Philippe Azulė, esu generalinis asociacijos direktorius. Mano patirtis ir šioje srityje prasidėjo nuo 2016 metų. Šiaip patirtų susikaupęs pramonės sektorijoje, kur dirbau apie 30 metų, keturiuose skirtinguose sektoriuose. 15 metų buvau um, augalų apsaugos uh, um, sektoriuje ir dirbau įvairiausiose šalise ir artimuosiuose rytuose, ir Europoje, ir Afrikoje. E, man teko galimybė tiesiogiai matyti žemės ūkio realybę. Buvau ir Kenijos, ir Zambijos smulkiuose ūkiuose, e, ir lankiausi šiltamiuose Almerijoje, Ispanijoje, Burgundijos vynogynuose ir Rusijos ar, ir Danijos javų laukuose. Mačiau, su kokiais iššūkiais susiduria ūkininkai, kai tenka apsaugoti išaugintą derlių. Taigi pramonė šią sritį žinau puikiai, mačiau, kaip ji vystosi, kaip vystėsi ir kokios pažangos yra pasiekta. Dirbau su daugeliu puikių žmonių. E, teko bendrauti ir su tų įvairių organizacijų lyderiais, ir su mokslininkais. Jie yra tikri savo srities lyderiai. Tie žmonės yra labai įsitraukę ir su dideliu užsidegimu dirba, kurdami tvarų žemės ūkį. Vien tik Europoje 27 tūkstančiai tokių žmonių dirba mūsų sektoriuje. Žmogui, kuris šį sektorių žino taip gerai, kartai sunku būna e, vidinės žinias suderinti su išorės reputacija. Galiu puikiai matyti, su kokiais iššūkiais mes susidurėme. E, stengdamiesi pataisyti savo reputaciją e, ir viešąją nuomonę apie mus. Ir aš iš tikrųjų noriu, kad ta situacija keistųsi ir kad mūsų reputacija nebūtų tokia bloga. Bendrai, kaip pramonės šaka, mes turime pripažinti, kokiu susirūpinimą reiškia visuomenė. Ir mes iki šiol į tuos, tą sureiškimą susirūpinimą ragavome gal per nelik lietai istoriškai daug stengiamės plėtodami savo įvairias operacijas, mokslo tyrimus ir vystimus įvairius projektus, daug dėmesio skiriame gamybai, tačiau nepakankamai pastangų skiriame aiškindami, ką darome, kam visą tai darome ir nepaaiškinome, kodėl e, pesticidai egzistuoja, kokį pozityvų rezultatą tai atnešė. Mes uh, Norime, kad būtų gaminami maisto produktai tvariai, kad jie būtų įperkami ir mes daug daugiau laiko praleidome skūsdamiesi negatyviais ES leidimų sistemos aspektais, nei komunikuodami ir aiškindami tai, ką pozityvaus esame nuveikę. Na, tai nereiškia, kad mes daugiau nebesiskundžiame, skundžiamės, nes manome, kad sistema yra neefektyvi ir neprognozuojama. Tai yra du dalykai, dėl kurių verslui yra sunku veikti ir investuoti į ateitį. Nors sistema pirmiausia turi suteikti saugumą, užtikrinant žmonių sveikatą ir aplinkos saugą. Mūsų šis komitetas turi spręsti, kokie yra tų, tie svarbiausi tikslai ir kiek jie yra pasiekti. Vienas dalykas yra akivaizdus ir aiškus. Trūksta pasitikėjimo mūsų sistema. Ir tas pasitikėjimas, trūkumas to pasitikėjimo nėra naudingas niekam. Mes visi turime uh, vaidinti mums tenkantį vaidmenį, sprendžiant šią problemą ir pripažinti, kad stebuklingų išeičių jokių nėra. Mes, net jeigu esame tik tos reguliavimo sistemos naudotojai ir skundžiamės spragomis, o gal kaip tik dėl to mes tikimės, kad mūsų atsakymai suema šiandien ir mūsų rašytiniai atsakymai padės paaiškinti, kaip veikia augalų apsaugos pramonė. Ir ką mes darome ir kieno labui. Norėčiau pasakyti, kad maisto gamyba ir žemės ūkis atsirado prieš 12 tūkstančių metų, 10, 10 tūkstantaisiais metais prieš Kristų. E, anksčiau reikėdavo e, kalbant apie maistą, pirmiausia, išspręsti tokias problemas kaip maisto trūkumas ir maisto saugumas. Na, o pastaruosius 70 metų daugiausia kalbama apie maisto įvairovę ir kokybę. Maisto saugumas yra tarsi suvaime suprantamas dalykas, bet mes visi pamiršome bendrai pažymėti tokias, tokį svarbų dalyką. E, EFSA paskelbė savo ataskaitą dėl e, pesticidų likučių maisto produktuose. Ir Mes iš tos ataskaitos matome, kad buvo remiamasi e, sistema, kuri nedėlzama pranešta apie pavojų. Tai reiškia, kad pesticidai nebuvo minimi tarp grėsmių maisto saugumui. Ponas Andriukaitis te kartą sakė, kad galime didžiuotis tuo, kad turime saugiausią maistą pasaulyje. Ir e, kartais iš to, kas sakoma, gali susaryti priešingas įspūdis. E, E, be abejo, e, tai nereiškia, kad maisto gamybos ne, nebereikia gerinti, kad augalų apsaugos nebereikia gerinti. Galima gerinti, galima vystyti naujus modelius, galima tų modelių vystimą skatinti. Mes e, suprantame, kad visuomenė nori pasikeitimų, kad nori, kad jie būtų greitesni. Mes taip pat suprantame m, poreikį kurį demonstruoja visuomenė, kad būtų aiškus, koks yra vieno ar kito produkto naudojimo poveikis e, jų sveikatai. E, ir pramonė dirba šią kryptim. E, mūsų įmonių svarbiausias tikslas yra užtikrinti žmonių sveikatą. Mūsų pramonė investuoja milijardus, kad būtų gaminami saugesni, geresni produktai, kuriais galėtų naudotis Europos ūkininkai. Prieš baigdama savo pasisakymą norėčiau duoti pavyzdį tų nuolatinių pastangų, e, kad pamatytumėte, kaip svarbus mums yra skaidrumas. Daugelis kompanijų yra pažadėjusios atskleisti duomenys susijusius su saugumu ir visą tai savanoriškai. Tai yra svarbu ženklas, kad mes norime būti visaverčiai diskusijos dalyviai ir norime vaidinti mums tenkantį vaidmenį. Be abejo, visada galima nuveikti dar daugiau. Mokslas nuolatos vystus, vystosi, e, visuomenės lūkesčiai taip pat keičiasi ir mes norime e, dalyvauti visame tame procese ir siekti pažangos. Dar kartą noriu padėkoti už kvietimą pasisakyti posėdėje. Tema iš tikrųjų labai kompleksiška ir negalima sakyti, kad, kad ta diskusija nesvarbi. Noriu pasakyti, kad mes e, turime diskutuoti su pilietinės visuomenės atstovais, su sprendimų prieėmėjais ir turime ieškoti bendrų sprendimų bendrai mūsų ateičiai. Su malonumu atsakysiu į Jums kylančius klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Merci, Azulė, donc... Ačiū, ponė Azulė iš karto jums leidus suteiksiu žodį ponui Hensel iš BFR. Dešimt minučių jums atsakymai. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich werde in einer der Arbeitssprachen. Dėkuoju, pirmininkė. Aš kalbėsiu vieną iš parlamento kalbų, kalbėsiu vokiečių kalba. Džiaugiuosi, kad mane pakvietėte tam, kad galėčiau trumpai paaiškinti, kaip Vokietijoje veikia augalų apsaugos sistema. Šalia manęs štai kolega, kuris atstovauja Julius Kiul agentūrai, o mūsų institutas papildo jų veiklą. Aš manau, ir ko gero dar šios dienos diskusijos parodys tai, kad vis dėlto daug nesusipratimų atsiranda patvirtinant augalų apsaugos medžiagas. Daug e, problemų kyla dėl pačios procedūros. Todėl labai džiaugiuosi, kad mus šiandien pakvietėte tam, kad paaiškintume mes kaip ateityje reikėtų kultūrų apsaugą organizuoti tam, kad Vokietijoje ateityje taip pat galima būtų kokybiškai patenkinamčiai atlikti, bei taip pat užtikrinti tinkamą vartotojo apsaugą. Augalų apsaugos projektai yra problematiški. Mes turime du tikslus iš viso. Viena vertus e, reikia derlių užtikrinti, maisto produktų gamybą Bet kita vertus reikia taip pat ir pasižiūrėti, kągi mes valgome. E, nereikėtų pamiršti, kad tam tikrų maisto produktų likučiai gali atsirasti mūsų lėkštėse ir pagal patvirtinimo procedūrą, tiksliau patvirtinimo procedūra e, yra parengta taip, kad tūkstančiai mokslininkų, rengia medžiagą ir žiūri, ar tikrai nėra kenksmingų medžiagų produktuose. Taigi, dabar kas dėl informacijos kleidimo komunikacijos labai trumpai. Na taip, be jokios abejonės paprasta pasakyti, kad e, štai čia yra likučių vienos ar kitos medžiagos, jūs turite vartotojai valgyti tai ir tai. Ne, juk taip nėra. E, mes e, tiesiog vykdome parlamentų instrukcijas. Dabar trumpai pristatysiu ir parodysiu, kasgi vyksta Vokietijoje. Priešingai negu kad manoma, Vokietijos federalinė rizikos vertinimo institucija ne leidimus užduoda, o sanitarnius klausimus uh, sprendžia. Kaip ir EFSA mes atsirandome mūsų institucija atsirado po kempinlygės skandalo. Būtent tuo metu kilo klausimas, kaip geriausia apsaugoti vartotojus. vartotojus. Na, o BFR, mūsų institucija, buvo sukurta e, e, remiantis ankstesnių institucijų patirtimi. Pats institutas buvo įkurtas 1876 metais. E, mes iš viso turime du skirtingus institutus nepriklausomus, kurie buvo įkurti tuo pačiu instituciniu sprendimu. Tačiau mes esame nepriklausomi nuo vyriausybės, o tai reiškia, kad esame nepriklausomi visais rizikos vertinimo aspektais. Taip pat esame nepriklausomi ir mokslinių tyrimų srityje. Lygiai taip pat esame, tiksliau, nepriklausomi ir informaciją skleidžiame ir teikiame informaciją. O tai yra specialiai padaryta tam, kad e, nekiltų problemų iškilus vartotojų informavimo problemams. Iš viso turime e, keletą, tiksliau nemažai laboratorijų ir mums svarbiausia yra rizikos vertinimo kokybę užtikrinti. Reikia surinkti kaip įmanoma daugiau duomenų ir kuo turime daugiau duomenų, tuo geriau yra įmanoma įvertinti riziką. BFR institutui dirba maždaug tūkstantis darbuotojų, du trešdaliai iš jų yra mokslininkai. Na, o biudžetas yra maždaug 100 milijonų eurų dydžio. Mes dirbame visose vartotojų apsaugos srityse. Taigi mūsų vaidmuo nėra vien tik tai nurodyti, kad egzistuoja pavojus, mūsų vaidmuo yra taip pat nurodyti, kaip įvertinti tą riziką taip pat gairias parengti. Mes kompetitingi ne tik tai augalų apsaugos, biocidinių produktų srityje, mes apskritai e, maisto saugos visose srityse turime kompetencijos, pavyzdžiui, pašarų, e, maisto saugos, kenkėjų srityje, lygiai taip pat ir ne maisto sektorėje, tokiuose srityse kaip e, kosmetikos, e, žaislų gamyboje mes kompetitingi. Kasgi mums priklauso? Chemijos teisės aktai pagal ryčių, pavyzdžiui, būtų išleisti teisės aktai. Mes atsakome ir už šiuos klausimus, na, bet dar yra ir kitas institutas, kuris ministerijoje uh, mokslinio tyrimų ministerijoje šios klausimus e, dirba. Taigi mes e, turime savo informacinę sistemą, informacijos teikimo sistemą e, apie riziką, psichologiniai ir socialiniai aspektai čia apimami, bet lygiai taip pat ir toksikologiniai aspektai mums svarbus. Taigi svarbiausia dabar čia mums reikalinga informacija būtų, kaip yra eksperimentai bandymai rengiami, kokiais metodais, kas naudojama jiems ir panašiai. Pačiame institute yra vienas departamentas, dabar atsisuku į savo kaimyną, ponas Silevski, jis būtent e, šiame padalinyje ir dirba daugiau nei 40 metų, nuo pat, kai tik tai buvo išrasti pesticidai. Kaip žinia, veikliosios medžiagos e, yra autorizuojamos arba leidžiamos e, ES lygių. Čia turime atsakingas valstybės narės, pavyzdžiui, mūsų konkrečiu atveju Vokietija ir Slovakija. Ir patvirtinama medžiaga, plus dar kitos medžiagos, kurios sudaro augalų apsaugos produktą. Taigi iš viso 37 produktai būtų mums priklausantis. Taigi dabar svarbiausia būtų išsiaiškinti, kokie, kokios medžiagos yra leisnos. Pirmiausia, yra, ir praktiškai nebūtų suteikiamas leidimas produktui, jeigu to produkto sudedamoji medžiagai nebūtų uh, teikiamas leidimas. EHA agentūroje yra ES lygių cheminiai aspektai tyriami ir beje jau ne vienus metus mes kartu su šia agentūra dirbame taip pat ir glifosatų klausimais. Kokiagi procedūra, kaip ji veikia? Pirmiausia, paraiškos teikėjas. Atvyksta į komisiją Komisija pateikė, paskiria tiksliau pranešėjus. Jeigu eina kalba apie senesnės cheminės medžiagas, tai tas pats pranešėjas, jeigu naujos medžiagos, tai būtų naujas pranešėjas. Tada dar EFSA procedūra yra pavyzdžiui, glifosatų atveju Vokietija ir Slovakija, kaip sakiau, yra rizikos vertinimo ataskaita, parengiama, oficialiai gali būti pateikiami komentarai tai ataskaitai, bet kas gali ją komentuoti iš bet kur. Na ir paskui yra parengiamos išvados, kurios pristatomos komisijai, kuri savo nuolatinėme komitete priima sprendimus. Dar yra zonavimo klausimas, leidimai atskiroms zonoms išleidžiami, kaip žinia, ES yra augalų apsaugos produktai pagal zonas dar skirstami, nes skiriasi procedūros. Kai į valstybę narę kreipiamasi dėl leidimo atitinkamai konkrečiai veikliai medžiagai, Taip pat e, žiūrima ir ar kitose regionuose yra tokios patirties ir po to jau tik tai priimamas sprendimas nacionaliniu lygiu. Vartotojų apsaugos e, biuras e, vadovauja viskam ir praktiškai šis biuras atsakingas už, visų, už girtimą visų rizikų. Dar taip pat turime ir federalinį rizikos vertimo institutą, kaip kad matote. Julius Kuhn instituto atstovas pas pristatys savo instituciją, bet dar taip pat turime ir federalinę aplinkosaugos agentūrą. Taigi dabar, ką mes konkrečiai veikiame? 3,5 tūkstančio rizikos vertinimų yra atliekama per metus, fitosanitarnė augalų apsaugos rytyje šiek tiek mažiau tų tyrimų yra atliekama nuo 2012 iki 2018 metų Vokietija kaip pranešė 21 e, e, veiklę medžiagą ištyrė, 16 kaip bendra pranešė Vokietija pateikė vertinimus. Iš viso trys e, pozityvus atsakymai, keturi neigiami, o dėl vienos medžiagos buvo atsiimta ta viena medžiaga tos pačios prašančiosios įmonės. 1675 prašymai yra gauti neseniai per pastaruosius metus, 109 atmesti, 120 pramonės atstovų atsiimta. Taigi, matote, kad mes kaip ir filtruojantį tokia esame organizacija, mums tikrai reikalingas kritiškas vertinimas ir mums reikalingas taip pat ir labai didelis darbuotojų skaičius tam, kad būtų patvirtinti e, augalų apsaugos produktai. Kaip jau ir sakiau, daugiau nei tūkstantį žmonių dirba šiame sektorėje. Na ir dar trumpai dėl glifosato procedūros. 2011 metais viskas prasidėjo nuo to, kad buvo pakartotinai patvirtinta e, ši medžiaga, nes BFR darbas jau iki šiol buvo atliktas ir būtent tada mes prašėme komisijos vėl suteikti savo patvirtinimą vertinimo, rizikos vertinimo ataskaita buvo parengta iki 2013 metų. Ataskaita pateikta EFSAI, bet supratome, kad tai yra ne BFR, o EFSOS rizikos vertinimo ataskaita, 28 valstybių narių ataskaita. Mes savo rizikos vertinimo darbo dalį atlikome Na ir 28 valstybės narės oficialiai savo darbo dalį taip pat atliko ir išnagrinėjo riziką. Glifosatas nėra tik tai vien mūsų institucijos projektas, tai yra visų e, valstybių narių bendrai vykdytas projektas. 2015 metais baigėsi procedūra, kaip matote, o 15 metų kovo mėnesį buvo išplatinta informacija apie ryšį tarp glifosatų ir vėžio rizikos. Na ir dar vienas unikalus dalykas buvo padarytas veikliųjų medžiagų srityje, augalų apsaugos e, srityje. Komisija paprašė į RFC e, monografiją parengti. E, leidinys buvo parengtas ir išleistas. Mūsų instituto buvo paprašyta įvertinti duomenis. 2015 m. rugsėjo mėnesį buvo rengti susitikimai su stebėtojais E, sveik, tarptautinė sveikatos, pasaulinė sveikatos organizacija, chemijos, e, JAV chemijos, e, cheminių medžiagų agentūra, kitų institucijų atstovai dalyvavo. Šiame darbe ir 2017 metais buvo atlikta ne vien tik tai glifosatų vertinimo, rizikos vertinimas, bet ir apskritai bendrai e, kancerogeninių medžiagų vertinimas. Na, tikriausiai nieko tokie duomenys nenustebins. Jūs e, žinote, kad e, kad e, B, ERC perėmė taip pat duos duomenis, kurie buvo pateikti iš kitur. Mes šį darbą, savo darbo dalį esame atlikę ir jūs galite susipažinti su mūsų ataskaita, kurios beje dydis yra keli tūkstančiai puslapių. Kas dėl pas, pastarųjų glifosatų vertinimų ir, finans, ir apaugalų apsaugos projektų. Siūlau dabar pasižiūrėti į lentelę, kairėje, tiksliau dešinėje pusėje yra matomas skaičius tų tyrimų, kurie atitinka ES nustatytas taisyklės. Štai dešinėje. Tiksliau kairėje matote iki šiol naudotų gyvūnų skaičių. Ir tai yra vien tik tai toksiškumo vakarų Europoje atlikti vertinimai. Taigi matote, kokia neprimtina situacija Pasižiūrėkite, kiek gyvūnų yra panaudota, pažiūrėkite, kokie dideli skaičiai. Ir mm, beje, tie skaičiai tokie dideli, kad kad ir ką bedarytume, jie vis tiek bus dideli. 400 tūkstančių puslapių yra mm, šios ataskaitos tyrimo dydis. Aš. Štai. E, dabar paaiškinsiu, kas tai yra. Kairėje pusėje yra rizikos vertinimas, toliau į dešinę nuo jų yra e, egzistuojančios informacijos dokumentacija. Iš esmės mes iš prašymą teikiančių asmenų prašome pateikti visą egzistuojančią e, literatūrą arba mokslinius duomenis apie tyrimus, o po to dar jam priklauso ir surasti ir kitus papildomus tyrimus, papildomų tyrimų medžiagą. Beje, reikėtų pasakyti, kad kartais neišsamus tyrimai pateikiami, nebūtinai neutralus, nebūtinai apie tą konkrečią veiklėją medžiagą, o apie kitas medžiagas, kurios sudaro produktą yra tyrimai. Na, dar nereikėtų pamiršti, kad yra ir laiko terminai toksikologiškumo e, tyrimams. Ir jau maždaug 15 metų yra nusistovėjusi procedūra, kaip tai turėtų būti atliekama. Uh, Ir yra taip pat prašoma laikytis EBPO e taisyklių publikacijoms, nes naujoms, naujų medžiagų atveju nebūtinai yra mokslinė literatūroje spausdinami straipsniai. Mes prašome iš pareiškėjų ir technologijos aprašyti, ir likučių e, situaciją. Tai yra įprastinė procedūra ir tokių tyrimų medžiaga yra labai svarbi, ji yra detaliai išnagrinėjama. Ir po to mes jau tiesiog remiamės tais duomenimis, santraukų jokių nedarome, tiesiog remiamės tais duomenimis. Na, praktiškai visa ta mokslinė literatūra yra labai svarbi ir glifosato atveju. Dėja, reik, tiksliau reikia pripažinti, kad nebuvo nei vienu atveju tiek daug publikacijų išnagrinėta. Daugiau nei tūkstantis publikacijų buvo išnagrinėta, perskaityta. Mes taip pat nagrinėjame teisingumą mokslinių darbų, e, metaanalizę atliekame. Ir labai svarbu yra patikslinti štai ką kad šiais klausimais rizikos vertinimas kol kas dar nebuvo atliktas. Yra tiesiog atliktas vertinimas to, ar paraiškos teikėjas tinkamai pateikė informaciją apie mokslinės žinias šioje srityje realus rizikos vertinimas turi remtis tiesiog tais jau pateiktais duomenimis. Tai tiek, ponios ir ponai. Tikiuosi, kad labai nenuvarginau jūsų su mokslinė informacija. Dėkoju, taip jūs kalbėjote ilgiau e, negu kad numatyta nuo dabar. Žodis ponui Burčer, Global 2000 atstovui. Prašyčiau tik tais neviršyti nustatyto laiko jums. Danke, vielmals, äh, sehr geehrter Herr Vorsitzender. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, aš bandysiu laikinkytis jūsų komitete šiandieną ir galbūt pristatysiu šiek tiek kitokį požiūrį negu du prieš mane kalbėję kalbėtojai. Aš esu biochemikas, Helmutas Burčeris mano vardas ir pavardė ir aš 15 metų gilinuosi į autorizavimo procedūrą ir aš priklausau organizacijai Stop Glyphosate. Aš e, prisidėjęs esu prie įvairių e, darbų, net e, knygą vieną parašėme su kitais autoriais ir joje, toje knygoje yra vienas skyrius. Patvirtintas reglamentas, jisai E, užtikrino geresnę sveikatos aplinkos apsaugą, e, apibriežti e, griežti kriterijai, kurie turi būti taikomi, apibriežtos veikliosios medžiagos, pavojingos medžiagos gyvūnais Europos Sąjungoje. Tai svarbus dalykas. Ir taip pat yra pateiktas įpareigojimas peržiūrėti visą mokslinę literatūrą. Uh, mokslinės literatūros vedys, kad e, autorizuojant glifosatus nebuvo atlikti nepriklausomi e, skaidrus tyrimai peržiūra e, literatūros. Padėkime nuo kancerogenių tyrimų bandymų su pelėmis. Kancerogeninė medžiaga – Ir noriu pasakyti, kad BFA e, iš Vokietijos gavo paraišką ir ten buvo paminėti penki tyrimai. E, gamintojai mane teigia, kad visi penki tyrimai, bet e, nebuvo, buvo pastebėti tam tikri ryšiai, sąryšys su uh, limfos vėžius, bet buvo laikoma, kad tas, ta informacija nėra pakankamai svari. Kancerogenis elementas buvo labai nedidelis ir tik viename tyrime buvo paminėtas e, limfos, e, limfmas gyvežys. Ir Europos na, agentūra paskelbė, kad dviejose tyrimuose minima, jog yra pakankamai e, duomenų teikti, kad e, BF, BFA, BFA teigia, kad vis tik tai nėra vėžį sukelti medžiaga. Toliau e, kraujagėslių ir taip pat e, kraujo limfomos atmaina buvo paminėta. Ir, o objektyviai dar kartą atliekant tyrimus, tai būtų buvę patvirtinta. Dėl to kyla klausimas, kaip gama, kur kalbama apie tai, kad glifosatas iš tikrųjų yra vėžio sukėlėjas. Atitinkamos institucijos e, sakė, kad jie naudojo statistinius duomenis subjektyvus dalykas, tai nėra nieko susijęs klausimas su objektyvumu. Ir mes matome, kad neteisingos išvados yra suformuluotos. Šiuo atveju BFI atlikus AJEK tyrimą tarsi klasifikacija, bet iš tikrųjų Kiti šaltiniai rodo, yra kiti aštuoni šaltiniai, kurie rodo, kad yra ryšys su vėžiu. E, ir IARC e, įvertinimas ne e, buvo priimtas domėn. Paskui labai uh, aiškus, tačiau nepakankamas, kad būtų priskirtas glifosatas klasifikacijai kancerogenių medžiagų. Ir tai tarsi prieštaraujantis principams EBPO gairės kurios turi būti taikomos vertinant kancerogeninį aspektą. Aš e, apie tai plačiau kalbu savo atsakymuose į klausimus jūsų. Genotoksiškumas. Medžiaga rodo, kad bei stiprus elementas toksiškumo 5 bet e, gamintojai su savo pasaulinė sveikato organizacija rėmėsi nepriklausomais paskelbtais tyrimais ir jų uh, istorija šios organizacijos reglamentas uh, atsižvelgiama į rizikos vertimą mokslinį. Yra sudaryta glifosato speciali ir buvo pasakyta, kad ne vienas iš tų tyrimų nėra patikimas ar aktualus 2013 e, metais rugsėjai buvo paskelbta tarpinė ataskaita dėl e, pakartotinio vertinimo. BS matote pažymėta raudonai. Ir viskas paprasčiausiai yra nukopijuota iš parai. Ataskaitos autorius yra buvęs Monsantos darbuotojas, jo pavarsi e, tai sakyti, kad negalima plagijuoti, bet tai yra tikrai e, skandalingas dalykas. Mes Bet negalima sakyti, kad atliktas nepriklausomas vertimas, kad įvertinta visa nepriklausoma mokslinė informacija. Tojo e, informacijos pertikimas. Dėkoju, dabar iškart suteiksiu žodį ponui Bakaus, kuris atstovauja Julius Kuhn institutui. Apsau, apsau, augalų apsaugos produktų. Mes e, būtent tokiu darbu, tokia veikla užsimame darbus Taigi mes buvome įsteigti 8 metais sausio 1, esame nepriklausoma federalinė tarnyba ir taip pat mūsų gairėmis e, žiūrime į tai, koks būtų išsičių, kurią vertiname e, derlius, taip pat e, kokybę apdorotų augalų ir augalinių produktų kaip gali pakengti tam tikros medžiagos e, vėliau auginamas kultūras e, tam tikrose plautuose ar šalia auginamas rizikos ir naudos analizę. Dėl e, bičių duomenų reikalavimai tam tikri yra numatyti, pavyzdžiui, dėl bičių mirtingumas, poveikis bičių perams, bičių šeimoms. Ir mes e, vertiname visus šios elementus pagal reikalavimus. Galvojant apie ateitį, mano nuomonė yra svarbu išlaikyti aukštą apsaugos lygmenį, taip pat saugos aukštą lygį. E, mes manome, kad mes turėtume toliau dirbti skaidrumo vartotojams ir visuomenė apskritai užtikrinti. Reikia gerinti tyrimų kokybę ir patikimumą, nes tai yra mūsų vertinimų, vertinimo jo darbo pagrindas. Ir paskutinis dalykas, mes manome, kad reikia užtikrinti ir naudą reikia kalbėti, kodėl skirtingose žemės ūkio sityse e, tam tikri produktai yra būtini ir svarbus galbūt kai kuriais atvejais e, kol kas e, apsaugos produktus. Tai tiek. Ačiū Jums. Dėkoju, sako pirmininkas, o dabar pereikime prie mūsų diskusijos. Kaip kalbėjome ką tik tai, perėsime prie klausimų atsakymų seanso. EPP frakcijų. Aš esu Bart Stas E, dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju e, visiems prelegentams už pasisakymus, už įvadinius žodžius. Manau, kad visa tai e, ragina mus detaliau kalbėti apie patvirtinimo procedūrą į tai, matydamas tvarką, kurią pasisakė mūsų kalbėtojai. Manau, kad ponas Bučer turėjo kalbėti pirmas, kad kiti galėtų reaguoti. Pone Hensel, jums turiu klausimą. Daug kritikos buvo išsakyta jūsų taikomai protidrumui pagerinti, e, kai teikiate darbus apie e, fitosanitarinius produktus ir veikliasias medžiagas. Tai galbūt galėtų šiek tiek nuraminti tą viešą diskusiją. Pirmininkas, ačiū, klausimas aiškus ponu Hensel. Dviems minutėms žodis atsakyti. Nuraminti tą viešą diskusiją. Pirmininkas, ačiū, klausimas aiškus. Ponu Hensel, dviems minutėms žodis atsakyti. Ir pačios procedūros nebuvo žinomus visuomeniai nei valdžios struktūroms iki šiol. Aš parodžiau tą 400 tūkstančių puslapių medžiagą. Visa tai yra skirta skaidrumui užtikrinti. Tačiau kam tas skaidrumas? Skaidrumas, e, kad būtų galima prieiti prie duomenų, kad būtų galima vėl viską įvertinti, galėčiau pritarti tokiam požiūriui. BFR pritarė viskam, kas padeda pagerinti vertinimą. Dokumentų publikavimas ir tai galima matyti mūsų tinklalapyje. Vyksta tam, kad e, situacija gerėtų. Norime, kad e, rizikos įvertinimo komunikavimas e, taip pat gerėtų. 17 metų lapkritį mūsų ministerija ir Europos komisija e, dirbo kartu, kad maisto produktų sauga būtų vertinama su visais suinteresuotais subjektais kartu. E, Mes e, turime e, užduočių, kurių gauname nuolat, jos mums priklauso pagal įstatymą, kai kurios procedūros yra labai kompleksiškos, labai sudėtingos. Sanitarinių produktų tvirtinimo e, klausimai yra labai kompleksiški. Visada reikia išsiaiškinti, kokią literatūrą studijuoti, kaip parengti vieną ar kitą dokumentą, kaip vertimo faktorius įvairius apriboti. Uh, kaip atsižvelgti į tai, ko prašo e, mums paraiškų teikėjai ir ką mes turime pasakyti. Visa tai yra tie dalykai, kuriems už tai reikia papildomo patikslinimo, vertinimo ataskaita buvo paskelbta ir kaip ponas Bučer sakė, visą tai aiškiai rodo, kad galima prieiti prie skirtingų išvadų. Reikia nepamiršti, kad rizikos vertinimo ataskaita yra administracinė procedūra, kai dirba specializuota struktūra ir kai kartu dirba kitos struktūros specializuoti ekspertai. Tie, kurie gauna tą vertinimą, turi jį ne tik suprasti, bet gebėti juo naudotis. Tai nėra tas dalykas, kuris gali būti labai naudingas viešai nuomoniai. Dėkui. Apie studiją, kurią finansuoja pramonė ir studijas, studijos, kurią atlieka e, viešos institucijos. Pone Hensel, atsakykite. O čia jūs e, iškeliate mokslinę problemą. Netaip ne svarbu, kas finansuoja tą studiją. Tačiau svarb, daug svarbiau yra išsiaiškinti, ar studija atitinka mokslinius reikalavimus. Jeigu tie reikalavimai yra atitinkami, finansavimas nėra taip svarbu. Tai yra tas pagrindas, kuriuo, rem, kuriuo remdamiesi dirbame atliktami vertinimus. Mes savo pareiškėjo visada prašome ir, e, ir žin, mes jam aiškiai pasakome, kad turės būti užkitas skaidrumas ir mūsų pareiškiai žino, ką jie turi daryti. EBPO dokumentus tai yra pasakyta, jie turi pateikti bazinę informaciją, mums reikalingą tyrimams atlikti. Uh, ir mes paprastai visada žiūrime, ar pareiškėjo prašymas yra pagristas. Svarbu. Rašytiniuose klausimuose buvo pateiktas ketvirtasis klausimas, kur jūsų klausimą, ką pakeistų. Visos medžiagos turėtų būti pasirenkamos nepriklausomai. Štai ką jūs šiandien sakote. E, jūs sakėte, kad pasirinkimą turėtų padaryti kažkas kitas, ne paraiškos teikėjas. Galbūt galėtumėte geriau paaiškinti, ką jūs turėjote omenyje, taip sakydamas. Kaip pasirinkti galbūt kitą organizaciją, kuri būtų labiau nepriklausoma. Ar būtų galima EFSOS galbūt paprašyti atlikti rizikos vertinimą? Taip, atsakymas. Tai yra mano pasisakymo trečiasis punktas. Reikėtų pakeisti autorityvioji medžiaga buvo ta, kurią pasirinko pati įmonė. BFR atliko 90 metais vertinimo, paskui ECO komitetas dirbo prie šio klausimo, ir dabar to komiteto nebėra, bet jie patys teikė BFR siūlymus 2004 įsilavimo. BFR vėl sprendė šį klausimą. Aš manyčiau, kad čia mes turime interesų konflikto pavyzdį, kad liekamas pakartotinis vertinimas. Sunku yra likti objektyviam, jeigu, pavyzdžiui, aš jau esu keturis kartus panašiu. EFSA turėtų reikiamus įgaliojimus, kad būtų galima įsitikinti, kad net tos pačios struktūros visą laiką tvirtina tuos pačius rezultatus. Tai štai, tokia buvo svarbiausia mintis. kad. Tai reikštų, kad e, agentūros mums teikia klaidingus duomenis, klaidingas ataskaitas. Kągi mes galėtume pakeisti, ką galėtume padaryti tam, kad e, galėtume pasitikėjimu. Kam skirtas jūsų klausimas? Jūsų klausimas kuriam iš kalbėtojų būtų skirtas bendro pobūdžio klausimas čia. Galbūt BFR atstovas galėtų atsakyti šį klausimą. Ko gero reikėtų pasižiūrėti, kasgi buvo padaryta anksčiau ir apskritai, kodėl e, vartotojų apsaugos e, sistemoje buvo reorganizacija. 2000 metais Kempinlygė buvo užfiksuota ir buvo prarastas visiškai, pra, buvo pasitelkti mokslinius institutus, būtent moksliniai institutai turėjo pateikti e, ataskaitas, kurios būtų valstybės narės, taip pat panašias struktūras įkūrė, procedūra tikrai buvo nebloga. Tačiau klausimas dabar būtų kam tinka arba kam netinka tie moksliniai duomenys, moksliniai rezultatai. Kas dėl rizikos informacijos, tai aš sutinku su tuo, kad dėl sveikatos apsaugos priežasčių būtų atsikratyta glifosato, tai tada reikėtų apskritai visus produktus, produktus peržiūrėti, kurių galbūt neriškų e, mokslinių duomenų e, interesų konfliktas, realus interesų konfliktas yra kilęs tam tikras procedūras keičia, Europos komisija tam tikras procedūras keičia, taigi atliekamas yra darbas ir mes visi esame darbo tikslas. Todėl siūlau e, būti konstruktyviais. Jeigu situacija būtų tokia gera, tai apskritai nebūtų ir mūsų e, institucijos. Aš norėčiau tiesiog paprašyti užduoti tikslius klausimus, e, ponui Ulrich Müller. Poniai tiksliau. E, Išsamei paaiškinote, ką veikia BFR. E, aš dėkoju Jums už labai aišku pasisakymą dėl skaidrumo. Norėčiau skaidrumą ir homologizavimo procedūros tvirtumą, kuri galėtų būti dar sustiprinta. Be to, dar informacijos teikimas galėtų būti pagerintas tam, kad būtų patidintas pasitikėjimas sistema. Tačiau ar jūs nemanote, kad dėrėtų e, teisės aktus pasitikėjimo sistema. Tačiau ar jūs nemanote, kad dėrėtų e, teisės aktus Ar jūs manote, kad teisės aktus reikėtų pakeisti, ar tiesiog galbūt geresnį gyvendinimą teisės aktų? Užėjau iš pono Henselio e, dėl skaidrumo ir homologizavimo procedūros išgirti atsakymą. Ar galima dar šiuos aspektus stiprinti ir ką jūs manote dėl visuomenės pasitikėjimo, e, kaip galima būtų jį padidinti? Dvi minutės geresnis informacijos teikimas apie riziką, ar jis stiprina pasitikėjimą. Na, dar tai nėra įrodyta. Be jokios abejonės skaidrumas yra svarbus. Yra, pavyzdžiui, iš ankstinis tyrimų registravimas labai svarbus. E, EFSA, su EFSA dalyjame darb, šį darbą. Reikia užtikrinti nesidubliavimą, kad e, nedingtų niekur taip pat duomenis. Reikia tos bruto duomenis, bruto duomenų egzistavimą užtikrinti. Reikia sudaryti galimybės atlikti tyrimus ir atsakyti nesakytus klausimus. Reikėtų galbūt e, didinti mūsų turimų priemonių arsenalą. Kai e, pranešėjas arba bendra pranešėjas rengia e, pranešimą, šalis pranešėja, ar šalis bendra pranešėja rengia pranešimą, mes turėtume turėti galimybę dirbti kartu su ją. Ačiū dabar žodis Katerinai Kaneknasi. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti visiems kalbėtams ir dabar iš karto pereisiu prie klausimų. Pirmas klausimas ECPA atstovui būtų skirtas. Jūs atsakymuose į raštiškus klausimus sakote, kad labai svarbu numatyti galimybę gamintojams pasirinkti šalį pranešėją. Jūs pasisakote už dabartinės sistemos išlaikymą ir sakote, kad EFSA e, yra dabar geriausiai savo darbą atliekant. Jūs taip pat pasisakote už dabartinės sistemos išlaikymą, bet tuo pat metu jūsų nariai, pavyzdžiui, Singenta, tokias, e, tokiams išvadoms nepritarė ir daro spaudimą komisijai, kad būtų pateik, pakeistos taisyklės. Na ir dabar 19 savo atsakymų punkte, manau, kad jūs labai veidmainiškai e, e, sakote, sakote, kad įmonės nuolat bando užtikrinti, kad sistema veiktų. Bet kaipgi ta sistema veiks, jeigu, pavyzdžiui, tos sistemos nariai dabar kvesenu rezultatus ir daro sistemą pažeidžiamą. Už ir prieš argumentai yra gamintojų e, pateikiami ir praktiškai netitinka informacija e, realios situacijos. Medžiagų buvo pratesiamas leidimas, o čia jau pasirinkimo negali būti. Mm, įmonės labai racionalų pasirinkimą padaro. Ir kitose e, institucijose netgi apeliacijų komitetas yra. Pagal, ku, šiandien EFSA-je dėra, dėjanau, kad klaidinga e, būtų dabar nenumatyti galimybės užginčyti kažko. Tai aš su jumis nesutikčiau. Merci. Vous voulez que... Já se omlouvám, já jsem nedostala odpověď na tu svoji, na tu svoji otázku. Vy něco spochybňujete? Aš dar vieną klausimą turėčiau, į kurį jūs neatsakėte. Jūs kvestionuojate kai ką, bet nenorite nieko keisti. Tai koks jūsų pasiūlymas? Ką reikia daryti? Viena vertus, jūs tiesiog pasinaudojate galimybę pasirinkti RMS. Aš nepritarčiau RMS pasirinkimo principui autorizavimo suteikimo srityje situacija šiek tiek kitokia. Jūs tiesiog neatsakėte į mano klausimą. O mano klausimas būtų štai koks. Kaip jūs savo pačių gamintojus e, pritarti toms išvadoms, jeigu tos išvados net jiems nepatinka? Pone Azulė. Aš tiesiog į pirmąją dalį jūsų klausimo norėjau sakyti. Dabar galima pasirinkti e, RMS. Žinote, kokia realybė žemės ūkija, kai kuriuose šalise tiesiog tam tikros kultūros nėra auginamos ir prasminga būtų kreiptis į tas šalis, kuriuose tos kultūros auginamos argumentu remiantis yra kreipiamas į valstybę narę. Ir įmonės yra suinteresuotas kreiptis į tą valstybę narę, kurioje būtų dalyvautas. Could you maybe the second part of the question? E, tai koks. Kaip jūs priversite savo įmonės kažko, kažką daryti, jeigu uh, jūs pasisakote iš dabartinės sistemos išlaikymą. Kaip jūs užtikrinsite, kad, ką jūs darysite tam, kad jos nebe, nebeginčytų tos sistemos? Na, aš apie klausimą. Galima nepritarti sprendimui ar vertinimui. Tai yra normalu, įprasta netgi. Nepritarimas neturėtų būti draudžiamas draudžiama tiesiog naudojame prie sistemos. Man atrodo, kad jūsų klausimas yra susijęs su dviem aspektais. Sus, pirmiausia, kaip, sistem, kaip gerai sistema veikia tam, kad būtų užtikrinta žmonių ir aplinkos sveikata. O kitas aspektas būtų, kiek pasitikima šią sistemą. Tai čia du skirtingi klausimai. Mes matykė priešingos informacijos. Kaip tik labai daug e, suvaržymų yra pramoniai numatyta. Ir tai, ką dėrėtų vis dėlto keisti, tai yra įgyvendinimas. Komisija visai neseniai e, ir per refit procedūrą tai e, patvirtino parlamento. Reikėtų galbūt žiūrėti, kaip sistema veikia ir kaip jie naudojasi ir kiek jie pasitikė piliečiai. Merci. La parole à Madame Dornano. Dėkuoju dabar ponė Dornano. Dėkuoju ponė pirmininkė. Šis klausimas būtų skirtas pramonės sektoriaus atstovui, prašė prieš mano pakeitimą plenarinėme posėdėje balsuoti. Mano pakeitimu buvo prašoma uždrausti naudoti neonikotinoidus. Jūs dėl 2013 metų apribojimų sakėte e, štai ką. Jūs sakėte, mes manome, kad tas pagrindas, kuriuo buvo įdėkydama, kad jūs klystate. Agentūra pažymėjo, kad tie trys neonikotinoidai yra labai rizikingi. Jūs prašėte papildomų įrodymų, rytojaus dieną gavote. Balsavimų išvakarėse tos įrodymus EFSA sako, kad atliko e, platų labai duomenų rinkimą, buvo peržiūrėtos, neatsiuntėte elektroninio laiško ištaisydami savo klaidą, kad pasakytumėte, kad gavote šį esminį pranešimą, susipažinote su ir su juo sutinkate. E, kodėl nepasakėte, kad pritarėte EFSA išvadoms? Ačiū. Jūs. Būtų kvaila e, galvoti, kad pramonė yra nustačiusi prieš bites. Visi turime bendrą interesą apsaugoti apdulkintojus, tai yra bites. Antras dalykas, mes e, pritarėme e, komisijos išvedoms EFSA įvertino daugiau negu 500 scenarijų. De... Buvo skiriami šie klausimai. Ja, <clears throat> nochmal danke für diese Frage. Labai ačiū Jums už klausimą. Tai, kad gamintojas gali pasirinkti e, pežios e, valstybę narę, nėra pati didžiausia problema visoje procedūroje. Man atrodo, kad objektyvi procedūra leistų pagerinti situaciją. Tačiau e, dabartinė sistema yra kita kita didesnė problema tai yra pramonės tyrimų e, neskaidrumas, nepakankamas skaidrumas ir negalima e, atlikti objektyvios trečiosios šalies kontrolės. E, taip, atitinkamos institucijos gali atlikti tokią kontrolę, bet ne visuomet viskas suveikia gerai. Dar viena problema yra ta, kad pramonės tyrimai atliekami tam tikrose laboratorijose Ir gamintojai užsako tuos tyrimus e, laboratorijose, kurios yra mm, jų pasirinktos ir atsiranda e, tam tikras e, konkurencijos iškreipimas tarp laboratorijų taip pat ir jos tarsi bando kartais pataikauti užsakovui. Ir tyrimų užsakymą turėtų atlikti, pavyzdžiui, EFSA, ne gamintojas. Galbūt kreiptis būtų galima į tą pačią laboratoriją, kaip ir kad gamintojas kreipiasi, bet jį būtų išvengta interesų konflikto. Ir tikrai būtų taikoma pažangiausia mokslinė praktika. Ir GLP principas, gerosios laboratorinės praktikos principas yra labai geras dalykas, bet galbūt tas žingsnis leistų užtikrinti didesnį nešališkumą ir skaidrumą, nes būtent reikalavimo iš valstybės narės, kad būtų objektyvus atliktas vertinimas. Dabar e, pone, ponas D. Ponas Peterle. Dėkoju, jau kalbėsime apie bioįvairovę ir grėsmę bitėms. Aš išgirdęs e, tai, ką sakėte, e, tikrai esu susirūpinęs, nes šį rytą dar girdėjau, kad padėtis e, blogėja ir žmonės cituoja mokslininkus. bet e, kartais e, žinome, kad mm, politikai ima diktuoti mokslininkams. O jeigu šiaip neieškai, ko nors tai gali ir nerasti. Ir netlikus deramos analizės neaišku bus, kas gali atsitikti ilgalaikė perspektyvoje. Taip pat tai gali pakengti vartotojams. Ir kaip galima gauti skirtingus rezultatus iš tokios pat informacijos. Žinių mokslininkai gali būti. E, gali duoti teisingą atsakymą iš tiesų. Kam jūs skiriate šį klausimą? Tai yra bendras klausimas. Gal ponas Burčer atsakytų į jį. Galvoju apie tai, ką jūs sakėte, tai yra teisinga. Jeigu mokslas objektyvus, tai skaidrus e, moksliniai kriterijai būtų naudojami, tai būtų gerai. Ir mes turime E, sukurti aplinką, kurioje nebūtų interesų konfliktų ir e, kuri būtų skaidri. EFSA 2009 metais tą ir bandė padaryti. Ir e, bendruosius teisės aktus dėl maisto saugos, man atrodo, kad tai yra svarbus labai pasiūlymai ir aš tikiuosi, jog bus pritarta pasiūlymui ir, aišku, valstybės narės pateiks savo pasiūlymus, parlamentas, manau, jog vis didesnis. Reikia mm, tikėtis, kad pavojingos neramų e, mokslinių vertinimų, kad būtų galima priimti teisingus sprendimus. Ponas Pots. Aš noriu pasakyti, kad aš dabar neskiriu savo klausimą ponu Azulė, bet aš jūsų klausydamas. POS reglamentą 2009 metų ir ten pasakyta, kad e, sveika atlikti daug tyrimų, kad būtų galima neišduoti, atmesti prašymą e, suteikti autorizavimą glifosatui. Raštiškuose atsakymų glifosato ir tam tikrų, galėtumėte labai konkrečiai e, sureaguoti į tai, kas sakė. Aš esu Vokietijos valstybės tarnautojas ir nesusinteresuotas, kad tam tikri augalo pakaktų jeigu jis e, aiškiai parodytų, kad problema yra ta, kad e, nedaromas aiškus e, dėl genotoksiškų pokyčių. Galbūt juos sukelia ne glifosatas, bet galbūt kai kurios medžiagos. E, galima kalbėti apie aktyvesias medžiagas ir apie sudėti tam tikro produkto toksiško poveikio. Kartais e, praktikose galvoti apie mokslininkus, jų išvadas. Aš norėčiau. Dėkuoju. Galbūt aš nesupratau jūsų klausimo, bet pabandysiu dar kartą dėl vertinimo. Biologinis aktualumas tai yra svarbiausia. Ponas Burčer pacitavo išvadas mūsų, bet tai ne padaro situacijos teisingesnė. Mes turime iš tiesų suprasti, kad IACR, tai yra vėžio tarptautinės tyrimo organizacijos ir kitų vertinimo organizacijų e, išvadų. Mes turime pirminius duomenis, originalius duomenis ir yra tam tikri dalykai statistinės procesos. Profesor Backhaus, wir beschäftigen uns. Dėkuoju, ponia Backhaus. Mes čia kalbame apie homologavimo sistemos tvirtumą fitosanitarinių produktų. Turime išsiaiškinti, kiek gerai veikia ta sistema. Aš pasižiūrėjau, kaip veikia tos mūsų dvi homologavimo sistemos e, žemės ūkiui ekologiniam, pavyzdžiui, taikom produktai homologuojami. Ten taisyklės mažiau detalius negu, nes, pavyzdžiui, rizikos vertinimas, rizikos valdymas tarpusavėje nėra atskirti dalykai lyginantas vis sistemas. Ar jūs manote, kad fitosanitarinių ekologinių produktų e, homologavimas yra toks patvirtas kaip ir įprastinių produktų. Ir, pažiūrėjau, ar tokios medžiagos kaip varis, kur varis yra labai atspari medžiaga ir dirbožymiai turi ypatingai stiprų poveikį ar galima būtų leisti vartoti šią medžiagą pagal direktyvą 1107. Dėkoju už klausimą. Aš tai išmanau ir norėčiau kreiptis į poną Burčerį. ES yra leidžiama naudoti visą eilę pesticidų. Komisija ir EFSA yra pasakę, kad tai nekelia jokių uh, problemų ir uh, tokiu būdu leidimų suteikimo procedūrą vargu ar reikia keisti. Bet noriu paklausti, ar yra kitų kokių nors medžiagų, dėl kurių gali kilti uh, kokiu nors prieštaravimu. Galbūt galėtumėte paaiškinti, kodėl glifosato klausimas taip skiriasi nuo kitų. Dar vienas klausimas. Ponas Henselis sakė, kad jau 40 metų naudojamas tas Roundup ir nekelia jokių problemų. Uh, Bet e, ar atliktas epidemiologinis tyrimas? Ponas Bočer, atsakymas. Per dvi minutės nespėsiu atsakyti. Toks produktas, kuris buvo patvirtintas ES, negali funkcionuoti. Tai buvo įrodyta ir glifosato pavyzdžių, ir ne tik, bet labiausiai glifosato pavyzdžių, kas kitokio ypatingo yra glifosato atveju. Pirmieji. Pirmiausia, tyrėjai nežinojo, kad būtent šį produktą teks tyrti ir klausimas buvo iškeltas, kas, koks yra bendras kontekstas ir daugelis mokslininkų, nepriklausomų mokslininkų, uh, ėmėsi šį klausimą tirti. Grįžtų pro to, ką, ką tik išgirdome. Glifosatas yra simbolis savotiškas, bet esu įsitikinęs, kad genų inžinerija čia nieko dėta. E, tiesiog svarbiausia yra tai, kad turime pavyzdį, kaip matome, ar e, politiniai sprendimai ES dėl fitosanitarinių produktų remiasi tikrais moksliniais tyrimais, kurie yra tikrai nepriklausomi. Taip ar ne? Štai kas yra svarbiausia. Daugybę metų aš dirbu prie šių klausimų ir šis atvejis parodė, kad dėja taip nėra, nesiremiama tais nepriklausomais tyrimais. Aš e, nenoriu į nieką rodyti pirštų, tik bandau išsiaiškinti, kaip situaciją pagerinti, kaip ją pakeisti. Jūs minėjote, yra tipinis atvejis, kai pasitelkiama kopijos ir įklijos principas. E, genotoksiškumas, svarbus dalykas. Monsanto ypač e, patologinį produktą pateikė. Ir jie rėmėsi tuo principu, kad tyrimas ir panašiai. Per dešimt minučių pasirausus literatūroje galima surasti, kad yra tokių teiginių, kurie yra klaidingi iš esmės. Ir e, tai buvo tie teiginiai, kurie buvo įtraukti tam, kad būtų pagristi klinikinė. Galima surasti vertinime tai, ką buvo pateikę paraiškos teikėjai. 16 metų gruodžio mėnesį kai kas pateikė skundą prieš gamintojus, nes jie prašė E, homologuoti produktų. Epidemiologas ponas Krazeris, labai žinomas epidemiologas. Mane, kad tai, kad, kad tiesiog buvo sufalsifikuotas tyrimas. Jis mane, kad jų. Dėkoju. Aš noriu užduoti klausimą dėl ko jūsų manimų tyrimo rezultatai nebūtų optimalūs. Jūs sakėte, kad buvo daug kas pagerinta 2009 metų direktyvoje. Tu sakė, kad tikras rizikos vertinimas vyksta pramonės pateiktų dokumentų pagrindu. Ar ir kyla problemų EFSOje? dėl to, kaip tos, tai tie, tie, tos studijos, tie tyrimai buvo parinkti. Gali tekti padaryti reikšmingų pataisų ir reikėtų, kad būtų laikomasi naujausių mokslinių žinių, atsižvelgime naujausius tyrimus, būtina atsižvelgti į naujausią mokslinę literatūrą. Europos komisijos siūlyme yra tokių elementų, kurie galėtų palengvinti tuos visus poslinkius. Tai štai, manau, kad jau viršiau savo dvi minutės. Pone Dornanu, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponui Hansel turiu klausimą. Aš jums uždaviau klausimą raštu, į kurį ne visiškai atsakėte. Tad užduosiu šį klausimą iš naujo. Sakiau, kad pasak EFSA valstybė narė pranešėja savo ataskaitoje, savo pranešime turi pasakyti, ar jos nuomonė teisingai buvo atlikti moksliniai tyrimai ir ar, mok, ar mokslinės literatūros ir mokslo tyrimų pateikimas yra teisingas, korektiškas. E, tuo tarpu išgirdome ir, e, e, ir kaltinimų plagiatų skirtų jūsų institutui. Tad glifosato rizika gali būti įvertinta netinkamai. Norėčiau paklausti, kodėl BFR nusprendė, kad yra būtina uh, įtraukti į savo ataskaitą šimtą puslapių tekstų, jeigu tai yra ne kas kita, kurios pateikė, e, tie puslapiai, kurios pateikė pramonininkai. Apie kokį rizikos vertimą galima kalbėti. Savo atsakymę sakote, kad EFSA turi pateikti atsakymą, tačiau aš nesutinku, kadangi jūsų rūpeščių, taip sakant, ta ataskaita buvo parengta. Dėkuoju iš anksto už jūsų atsakymą. Pone Henzel, prašau. Dėkoju už klausimą. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad pramonė turi remtis dešimties metų senumo mokslinė literatūra. E, taip ir yra daroma, atliekant kiekvieną mokslinį tyrimą. Ar tai būtų mūsų pačių atliekamas mokslo, mokslinis tyrimas ar ne. E, tuomet išvados gali būti įtrauktos į ataskaitą. Be abejo, mes turime teikti ataskaitas apie visus mūsų tyrimus, įskaitant ir tuos, kurios pateikė pramonės įmonės. E, atliekame vertimus ir tų studijų, kurios pateikė nepriklausomos struktūros. Ir tai yra mums papildoma tenkanti užduotis. Man jie atrodo labai svarbi. Tai yra tie mokslo tyrimai, kuriuos turime pridėti prie tų, kurios pateikia pramonės įmonės. Tačiau nutinka taip, kad daugumos tos analizės atveju nėra nepriklausomų mokslinio publikacijų. Tad jeigu norime pasižiūrėti, kokia rizika kyla vartotojams ar regiono gyventojams, kaip tai paveiks vartotojus, labai gaila, bet kartais nėra tokių nepriklausomų mokslo publikacijų dėl kancerogeninės rizikos. Vėlgi, sunku, ar kas naudojosi tyrimais, kuriuos e, pateikė pramonės įmonės. Vėliau Amerikos e, kai kurios e, mokslės struktūros pateikė savo argumentus, tad mes bandome suprasti tuos statistinius pateiktus duomenis ir jerkas prie, prie kitų išvadų negu buvo minėta pradinėse publikacijose, kurios pateikė ECPA. Ir bendrasis komitetas, kur diskutuojama dėl pesticidų likučių. Europos cheminių e, produktų agentūra pateikė savo rizikos vertinimą, kuris buvo labai panašus į Europos vėžio tyrimo institucijos veiklą. Ir tuomet mes rėmėmės tais argumentais. Visą mes tai ištyrėme, pasitelkė rizikos vertimo komitetą ir paskui galiausiai nepaisant tų statistinių visų duomenų. Buvo priimtos labai ribojančios teisinės priemonės. Sakoma buvo, kad tas produktas nėra genotoksiškas, glifosatas nėra genotoksiškas. Kita nepriklausoma Europos struktūra pasiekė to paties rezultato, to prie, prie tos pačios kaip EFSA, kaip ir daugelį valstybių narių esančios e, tyrimų struktūros ir ne Europos Sąjungoje esančios struktūros. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkas. Norėčiau poniai Dornano suteikti galimybę originalius dokumentus. Originaliuose dokumentuose mes matėme, kaip atrodė tie dokumentai. Jūsų anotacijos buvo matyti ten. Ir kolegiktas iš tikrųjų kaip objektivus vertinimas. Nes EFSA sakė būti nukopijuota ir perkelta į naują tekstą ir kas ne. Atsakė. kad svarbiausia yra biologinis aktualumas, tačiau direktyvoje labai aiškiai pamtis kiekybinių auglių ir e, informacijos e, argumentu, o būtent jo pranešime ir trūk. E, teisus vien tik tai e, statistiniai duomenys nereiškia automatiškai, kad egzistuoja kancerogeniškumas. Tačiau jei už iš dešimties tyrimų. Aštuoni, pavyzdžiui, statistiškai rodo tą pačią informaciją. Tai su pelėmis. Trys paskutiniai pastarieji tyrimai parodė statistiškai padidėjimą. Atitinkamai atsiranda rizika žmogui ir čia jau yra rimti įrodymai, o tai reglamente yra nurodyta. Išnagrinėti tada galima būtų priimti sprendimą. Aš e, niekur dar nesugirdės, kad pavyzdžiui e, piktybiniai augliai sukelti pelėms būtų, taptų kažkur tai gerybiniais augliai žmogui. Nėra. Prašė dabar. Kla... Ko gero, bandymų su gyvūnais klausimas yra labai specifinis. Mes nagrinėjame bandymus su žodis jums. Minutė žodis. Dėkuoju pirmininkė. Aš profesoriu Jenseliui norėčiau užduoti klausimą. Mokslininkai sako, kad glifosatas kancerogeniškas. Bet aš sakyčiau, kad tie patys mokslininkai 40 metų miegojo kaip dabar gali nutikti, kad tiek metų reikėjo laukti, kad toks rezultatas būtų paskelbtas. Labai neatsakingas požiūris 40 e, metų miegoti. Vokietijoje taip pat e, vyko aršios diskusijos dėl bandymų e, su pelėmis ir glifosato. Koks ryšys ar to? Ar čia buvo diskusijos vien tik tai apie aktyvėją medžiagą ar paskritai glifosatą. Na ir dar norėčiau paklausti, kokiegi būtų augalų apsaugos e, produktai, kurie labiausiai toksiški, ar varis, ar glifosatas, ir kuris iš tų produktų geriausiai yra dirbožėme, dirbos įsisavinimą. Pone Hensel, aktyvios medžiagos ar formulės, kas jums patogiau atsakyti? 2 mg kg, o vario atveju du e, kartus e, Na, o dėl kito klausimo, aš galiu kalbėti tik tai apie savo tarnybą. Mes šimtus vertinimų per metus, manau, kad jau ir su kitomis institucijomis dirbame ilgus metus, ne vienerius metus ir daugybė argumentų buvo pristatyta. Ko gero jau viskas yra žinoma apie glifosatą, klausimą nebūtinai reiškia, kad jeigu jau naudojame produktų, produktą kažkokį, kad jis yra saugus. Be jokios abejonės ne tik tai ūkininkus, bet ir regionų gyventojus reikia tirti epidemiologiniai tyrimai, labai svarbu šią prasme. Beje, labai gaila, kad Europos lygių nebuvo tokių tyrimų atlikta. Štai pavyzdžiui, JAF epidemiologiniai tokio tipo tyrimai yra nuolat atliekami. Mes pageidautume, kad tokie tyrimai būtų atliekami ir Europoje. Nes e, taip galėtume gauti tokių rezultatų, kuriais remiantis e, paprasčiau e, ir aiškesnės vyktų mūsų diskusijos. Dėl epidemiologinių tyrimų EFSA-je. EFSA 10 procentų tik tai e, to darbo, kurį turėtų atlikti, atlieka. Taigi, jeigu jau norite, bent jau epidemiologinėje srityje, gal galėtumėte šiek tiek plačiau pakomentuoti epidemiologinį klausimą šiuo aspektu. Tartautinių tyrimų duomenys yra geri. Šiais metais buvo išplatinta tyrimų rezultatų. Tie tyrimai buvo su pakankamu skaičiumi asmenų atlikti, buvo tirti tam tikri vėžio tipai, labai rimti duomenys yra gauti. Ir, ir įrodyta yra, kad glifosato vaidmuo tikrai nėra lemiamas. Be jokios abejonės mokslininkai dabar atrado tai, ko kažkada nepasakė, nepadarė. Aš dirbu mokslinėje taryboje ir žinau, kad EFSA su pranešėjų ir panelių sistema pasiekė maks, savo darbo ribas. Kaip žinia, EFSOS darbo, darbo, EFSA darbo vis daugėja ir uh, Čia labai, labai didelis darbo krūvis yra EFSOS ekspertams ir būtent todėl išorės ekspertai yra pasitelkiami. Pone Azulė, gal galėtumėte dabar uh, partnerių ieškojo. Na, bet glifosato atveju aš nieko tokio iš Monsanto nemačiau. Pone Hensel turi parengęs brangesnį produktą šiuo metu, Pone Hensel ir pone Azulė, pato žodis jums. Aš nenorėčiau spekuliuoti. Čia jūs e, jau peržengėte mano kompetencijos ribas dėl Monsanto. Mes e, savo mūsų procedūrose numatyta papildomas informacijos prašymas yra E, spragų, dėl toksiškumo, dėl gyvūnų sveikatos. Ir matome, kad tikrai kartais tyrimai nėra išsamus. Na, ir tie užduodami papildomi klausimai paprasčiausiai užpildo spragas. EFSA taip pat e, dažnai tai daro. Pirmiausia, tas tyrimas turi būti labai išsamus, jį galima turi būti įmanoma pakartoti ir jo duomenys turi būti patikimi. O tie principai galioja visoms laboratorijoms ir visoms procedūroms. Taip, aš norėčiau dėl epidemiologijos papildyti. Tai yra didžiausia, didžiausia pasaulyje kohorta e, Europoje, tai yra Agrika, prancūzijos įmonė 2002 metais e, jie savo veiklą pradėjo 150 tūkstančių e, kaimo bendruomenės narių sudaro e, šią organizaciją, ne tik tai ūkininkai. Žemės ūkio bendrėje galiu pasakyti, kad 30 procentų mažiau vėžio atvejų užregistruota ir 30 procentų mažiau endokrininių lygų užregistruota. Turiu pasakyti, kad vis dėlto turime didelę epidemiologinę e, kohortą lyginant su JAV studijos duomenimis. Na ir dabar dėl glifosato ir vario palyginimo herbiciduose ir fungiciduose. Manau, kad būtent tokias diskusijas turėtume organizuoti. Mes tikrai nesakome, kad vienas yra už kitą geresnis. Kas geriau, kas e, veiksmingiau, ar 50 gramų sintetinio fungicido, ar 50 procentų e, glifosato, ar 3000 uh, gramų vario kartą per metus. Tik tai viena medžiaga yra organiška, organinė, natūrali, o kita sintetinė. Visi nariai 50 procentų organinių trašų, tiksliau produktų pagamina, o 50 procentų pesticidų. Tai kaip dabar įvertinti, ar organinių, ar konvencijų. E, mums dabar, tarkime, Google tekstas nukopijuotas būtų. Arba jeigu, pavyzdžiui, būtų nukopijuotas darbuotojų aps, kažkoks apsaugos tekstas mums. Aš labai kritiškai tai žiūriu. Aš labai nepatenkinta tuo esu. Taip, aš esu viešojo sektoriaus tarnautoja, tačiau ar tikrai turėtų institucijos. Na, aš labai kritiškai tai žiūriu. Aš galbūt apie korupciją nekalbėsiu, jūsų tuo nekaltinsiu, bet pasakysiu štai ką. Įmonės turi pakeisti savo vien iš mokslinės pusės būtų prasminga, kad mokslininkų darbas būtų tikrinimas kitų mokslininkų. Niekas juk nėra. Dėl kalties jausmo. Dar apie tai šiandien nebuvo e, kalbėta. Ir kai tik tai yra identifikuojama, kad kažkoks tekstas buvo nukopijuotas, dėl to turi skristi kažkieno galvos galbūt. Kam kirta, skirtas klausimas? Ponui Jenseliui ir ponui Bučer, tai prašau. Dėl skaidrumo procedūrų. Ko gero šis klausimas pats karščiausias yra. Rizikos vertinimo analizė buvo išplatinta valstybėms narėms ir visi gali susipažinti, bet kas iš mokslinės bendruomenės gali vertinti tą dokumentą. Deja, labai mažai mokslų remiasi išvadomis apie glifosatą. Didelė dalis mokslininkų bendruomenė išnagrinėjo šį dokumentą ir sako, kad duomenys tinkamai vertinti ir yra tinkami rezultatai pasiekti. Vardu, nes būtent jos e, vis dėlto nusprendė, kad tinkamai įvertinimas buvo atliktas. Na, o dabar dėl informacijos kopijavimo. štai buvo šiandien, tarkime, kažkas nukopijuota iš prašymo. Tačiau prašymo teikėjas p, e, statybos sektoriaus sutartis mes turime e, patikrinti, ar viskas, kas surašyta, yra teisinga tiesiog. Ir kitų dalykų. Gavėjas e, juk tos informacijos tame dokumente yra ekspertas, specialistas žmogus pasitikima, bet e, mūsų užduotis yra tiesiog patikrinti, ar informacija pateikta yra teisinga, jeigu įvertinama, kad vis dėlto pareiškėjas negaliu e, puikiausiai išmanyti visų e, tyrimo aspektų. Dabar dėl teisingumo. Ponas Burčer. Pone Jensel, tai, ką jūs sakėte, būtent apie tai reikia kalbėti vertinant riziką. Galima, pavyzdžiui, vertinti vėžio. Kodėl dabar cheminių medžiagų agentūra patvirtino BFR nuomonę? Dėl mokslininkų bendruomenės pakeitė tai, kas buvo anksčiau pasakyta. Tačiau adendume yra kitų dalykų yra aštuoni e, auglių nereikėtų maišyti, nes juos sumaišius pasimesime. Ir būtent tai aš savo knygoje ir sakau, jūs nepakeitėte savo išvadų ir dabar naudojatės tokią logiką, pagal kurią mokslininkai jums, ne, Europos komisija neturėtų to ignoruoti. Tai čia būtų portie laiškė taip nurodyta. 47 mokslininkai jį pasirašė, aš tas mokslininkus pažįstu, aš žinau, kiek jie atsakingai. Marija, prašau, žodis jums. Aš noriu išklaus atsakymo į savo. Žmonės tvirtina toks pačius dalykus, panašu į e, popiežiaus e, tarsi funkcijas. Vienas e, popiežius